Dear colleagues, good afternoon. Um, best wishes kolegos, laba diena. Pradėsime posėdį. Šiandieną turime du trumpus, bet man atrodo gan intensyvius klausimus. Prieš pradedant darbą dar norėčiau pasiskaisti verčiama į 19 kalbų. Kaip visuomet yra transliuojama internetu lapkričio 8 dienos mūsų komiteto posėdžio protokolas yra pateiktas, jeigu nėra e, pastabų laikome jį patvirtintų ir dar SEP norėčiau pasveikinti su gimtadieniu šiandieną. It, well, maybe an extra minute today. Yeah? <laughs> Too kind, yes. Okay, um, I welcome um, Mr. Um... Norėčiau pasveikinti poną Sučą. Suha. Kaip sakiau, du trumpi klausimai yra, tai bus tik tai vienas klausimų raundas kiekvienam prelegentui. Ir, aišku, pirmiausia, ponas e, Suha, e, pirmia, įžanginį žodį tars, o po to jau persime prie klausimų ir atsakymų. Prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai diena, ponios ir ponai. Dėkoju už tai, kad pakvietėte vėlgi mane į komiteto posėdį. Labai apgailestauju, kad buvo atšauktas mano pirmasis numatytas apsilankimas e, ir tada teko mano vietoj manęs kolega Elkadrūjį sudalyvauti šiame klausime, bet labai džiaugiuosi, kad galiu šiandieną čia dalyvauti ir labai džiaugiuosi, kad jūs Liepos mėnesį apsilankėte pas mus. Buvo labai malonu priimti jūs ir manau, kad tas sutikimas buvo naudingas. Ir atsižvelgiant tai, ką, apie ką mes kalbėjome balandžio mėnesį ir ką, apie ką nuolatos kalbėjome, kai dvi dienas lankėtės įsproje, šiandieną gal norėčiau paliesti tris temas savo žanginėme žodėje. Ir daugiausia dėmesio skirsiu trečiam klausimui, kadangi labai svarbu žvelgti į ateitį, išmokti pamoką ir taip pat žvelgti į ateitį. Taigi pirmasis klausimas - mūsų jungtinio tyrimų centro padėtis komisijoje ir valstybėse narėse. Kaip žinia, mes esame mokslininkų tarnyba, Europos komisijos tarnyba mūsų įgaliojimai pirmiausia yra štai kokie teikti mokslinę techninę paramą komisijai, renk, primant sprendimus, renkti teisės aktus, politikos kryptis, tai yra 30 procentų mūsų darbo, po to 70 procentų mūsų darbo yra susijęs su teisės aktų įgyvendinimo parama. Ir čia jau yra įvairių vaidmenų. Kartais mes imamės daugiau reguliavimo vaidmens ir galiu pateikti pavyzdžių, kai mes teikiame paramą bendros žemės ūkio politikos kolegoms. Ir taip pat te, jiems padedame gyvendinti reikalavimus. Reikalavimai yra labai griežti ir aiškus. Ir e, komisijai, pavyzdžiui, Komisija turi labai aiškius įgaliojimus, į kuriuos patenka mūsų mokslo tyrimų centras, pavyzdžiui, kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus ir panašiai. Taigi niekas negali patekti ES rinką, jeigu komisija ir mūsų centras nesuseka, ne, nenustato atsiekimo metodikos. Taigi mes turime galimybių kreiptis į pramonę ir pareikalauti tokių metodų. Bet kai kuriuose srityse komisija tokių galiojimų neturi ir tada mes e, atliekame parengiamai, patariamai vaidmenį tokiais atvejais. Mes švesime 60-ąjį mūsų centro jubiliejų kitais metais ir nuo 90-mečio, kuomet e, mes jau dirbame ne tik branduolinės energetikos rytyje, tai gal čia tikrai vienas iš pavyzdžių mūsų to tes, tes, testinio darbo. Mes visuomet buvome nepriklausomi nuo pramoninių, privačių, pilietinės visuomenės ar valstybių narių interesų. Ir mes komisijoje taip pat vaidinome labai svarbų vaidmenį. Dalyvavome tarp žinybinėse diskusijose aptariant visus klausimus, remiantis moksliniais įrodymais. Tas pats pasakytina ir apie emisijas, kaip žinia, buvo komisijos primtas sprendimas 2000 metais kuomet atitinkamas komisaras nusprendė, kad mūsų centras turėtų imtis emisijų klausimo. Ir buvo sukurta pirma laboratorija 2000 metais. Taigi nuo 2000 metų mes surinkome centre daug žinių ir patirties šioje srityje ir man atrodo, kad šį kartą mes pasiekėme technologinių žinių ir patirties, kuri pripažįstama pasauliniu mastu. Taigi perėsiu prie emisijų klausimo. mes vertinome įvairius klausimus susijusius su emisijomis, dalelėmis ir panašiai. Na ir jūsų darbas, šie klausimai daugiausia susijęs su NOx emisijomis, taigi šią prasme, kaip žinia, mes pradėjome savo darbą iškart, kai buvo sukurta laboratorija, kur buvo tikrinami tikrinamos sunkiasvorės transporto priemonės ir pasitelkdami įvairias žinias, pasaulinės žinias, mes tęsime savo darbą taip pat ir tikrindami lengvasvoris transporto priemonės. Taigi mes, kai tikrinome, nuo 2007 metų matėme netitikimą. Ir nuo 2007 metų, kai matėme pirmus e, rodiklius, lyginom tuos rodmenys ir 2007 metais buvo paskelbti pirmi duomenys apie daleles ir visur Europoje, pasaulyje buvo sukaupta, sukauptos tokios pačios žinios, kokias turėjome mes. Ir po to buvo parengtos dvi didelės ataskaitos ir uh, matėme, kad yra netitikimo tarp realių emisijų ir laboratorijų rezultatų. Ir jūs puikiai irgi apie tai esate informuoti. Taigi iš pat pradžių tapo aišku, kad yra sisteminių problemų laboratoriniuose testuose. Taigi mes, ir čia aš turiu pasakyti, kad visa patirtis emisijų srityje mūsų centre yra susijusi su 25 žmonių darbu. Džordžija vienas iš jų, vienas iš vadovų, padalinio vadovo pavaduotojas. Taigi komanda nedidelė pas mus ir mes turėjome pirmiausia susitelkti ties prioritetais, sistema, sisteminiais dalykais, ieškoti sisteminių sprendimų, ieškoti pakaitalų pasenusiai neveikiančiai metodikai. Ir siekėme realių vairavimo emisijų testavimo. Ir prieš keliarius metus, kaip 2011-2012 metais, nebuvo manoma, kad centras mokslo tyrimų centras pateiks sprendimą, bet mes ieškojome sprendimų ir galiausiai realaus vairavimo testas buvo pasirinktas kaip geriausia alternatyva, geriausias sprendimas įtrauktas į reguliavimo sistemą. Tai yra labai svarbu, Ir toliau paskutinė mano mintis susijusi su tuo, kas įvyko po skandalo JAV. Kai buvo išsiaiškinta ir galiausiai pripažinta Volkswageno kompanijos, kad yra problemų jie pripažino tai aplinkos, ta, aplinkosaugos agentūrai, kad naudojama išreguliavimo įranga, kad yra netitikties. Tai buvo dar vienas labai svarbus elementas ir tai buvo dar toks vienas netitikimas arba dar viena sistemos problema. Na ir komisija bandė nedelsiant išspręsti tą problemą ir buvo pateiktas komisijos pasiūlymas šiuo metu pradžioje, sausio mėnesį, kur buvo aišku, kad nepriklausomumas, skaidrumas, nepriklausomas tikrinimas, tvirtinant automobilio tipą, rinkos priežiūra ES yra ta trūkstama grandis. Ir būtent čia komisija neturi įgaliojimų ir sausio mėnesį, lakrytį gruodį, kai mes daug dirbome su komisijos atstovais ir bandėme ieškoti sprendimų. Teikėme patarimus įmonių generaliniam direktoratui apie galimus teisės aktus. Tada mūsų centras e, buvo pasirengęs suvaidinti tą vaidmenį, tą papildomą vaidmenį ir tai būtų nepriklausoma tikrinimo uh, skaidrumą užtikrinanti institucija visoje ES ir dabar tai yra numatyta ir komisijos teisėkros pasiūlyme. Ir mes tikimės, kad, tikėjomės, kad iki dabar jau bus protestuoti kai kurie automobiliai, nes mes turime pajėgumų. Kaip sakiau, pavyzdžiui, jau rytoj mes galime pradėti tą darbą, pradėti pirmąjį etapą, patikrinti 30-40 automobilių ir per dviejus metus galėtumėme iki 100-130 automobilių per metus patikrinti. O kaštai ES biudžetui būtų nedideli. Taigi 9 milijonus maždaug sudarytų tos sąnaudos. Taigi mes galėtumėme atlikti tokį vaidmenį, kokį daro aplinkosaugos agentūra JAV. Ir aš manau, kad komisija galiausiai imsis veiksmų jeigu matysime netitikties. Taigi, pagrindinė mano mintis, kalbant apie ateitį, yra ta, kad mūsų centras turi patirties tokiame darbe. Galiu, minėjau genetiškai modifikuotus organizmus, bet yra daug kitų sričių, kur mes turime patirties ir jeigu gauname įgaliojimus iš komisijos, mes galime imtis veiksmų. Uh, tai mums nėra nauja emisijų tikrinimas. Tokį darbą mes darome, esame pasirengę jį tęsti ir kai tik tai bus priimti reikiami teisės aktai, mes galėsime nedelsiant pradėti tą darbą ir mums e, prireiks dviejų metų, kol įsibėgėsime pilnu tempu. Taigi tiek, ponė pirmininkė, labai trumpai norėjau pasakyti ir mielai atsakysiu į klausimus. Ir mano kolega Giovanni Disantos irgi atvyko, kuris irgi atsakys į klausimus. Ir jeigu yra labai konkrečių techninių klausimų, tai aš turiu Giorgio šalia manęs, Martinį, kuris, kaip sakiau, yra padalinio, tvaraus transporto padalinio vadovo pavaduotojas. Dėkuoju. Dabar perėsime prie klausimų. Pirmiausia, pranešėjai pon, ponas Gizekė. Ačiū pan pirmininkė, ačiū ponė Šūka, kad pas mus šiandien atvykote. Mes e, lankėmės ir įspratėm, gavome išklausimą atsakymų, atsakymus į savo klausimus. Mes e, kalbėjome apie būtinybę gauti elektroninį susirašinėjimą tarp Junktinio tyrimo centro ir komisijos <clears throat> Grau generalinio direktorato. Gavome tą elektroninį susirašinėjimą. Ir e, aš turiu po ranka šiandien to susirašinėjimo ištrauką. 2012 e, balandžio 20-osios susirašinėjimas yra labai įdomus. Ten kalbama apie temperatūros pokyčius, testuojant variklius ir apie tai, kad e, <clears throat> reiks tarša yra mažiausia, kuomet temperatūra siekia nuo 20 iki 30 metų, ten kalbama apie tam taip vadinamą cycle beating, tą iš, išsimušimą iš ciklo. Ir iš tiesų tas e, ciklo apėjimas arba iš, išmušimas nėra teisiškai apibrėžtas. Noriu paklausti, ar jūs net, jums nekilo įtarimų tuo metu, kad čia yra naudojami nelegalus išderinimo prietaisai? just to make it clear, um, uh, they all have five minutes. They ask a question, okay, you answer, right. and they ask another question. They can interrupt you okay, okay. if they're not happy with the answer, things like that. Prašom atsakyti. Akivaizdu, kad uh, tuo metu aš dar net nebuvau Junktinėje mokslinio tyrimų centre. Aš uh, žinau, apie kokią elektroninį laišką jūs kalbate. Uh, Bet nepamirškit, kad mes daugiau kaip milijoną elektroninių laiškų gauname mokslinio tyrimų centre, jau nekalbant, kiek kitos komisijos institucijos jų gauna. Na, o dėl šio jūsų konkretaus elektroninio laiško, išsimušimas iš ciklo, kaip jūs čia kalbate, teisiškai nėra apibrieštas. E, kalbame apie ciklo optimizavimą, kuris e, aptarė kitokius dalykus, e, kitokius metodus, kuriuos gamin, taiko automobilių gamintojai Bet šiuo, šiuo konkretaus automobilio atveju mes nekalbam apie rinkoje esantį automobilį, kalbam apie prototipinį automobilį, kuris buvo sukurtas visiškai kitokiems tikslams. Pirmiausia, tam, kad būtų išmatuoti CO2 išmetimai. Bet dar svarbiau yra tai, kad e, nustatytos išvados 2016 metais nebuvo paskelbtos. Jeigu neklystų, e, Džordžiai, galit mane pataisyti, e, praėjus trims dienoms po to elektroninio laiško, po to, kai tie faktai buvo nustatyti, e, apie problemą buvo pradėta kalbėti atitinkame komitete ir tie duomenys buvo paskelbti INTA komite, e, pranešime. Niekas nebuvo pasiepta, bet šis atvejis yra ypatingas, nes visi kiti automobiliai, kuriuos mes ištyrėme, yra paimti iš automobilių nuomos įmonių. Tuo tarpu šis automobilis buvo prototipinis, skirtas tik bandymams. Ir jis e, kol kas tarnavo tik bandymams daugiau niekam. Ähm, äh, taip, viskas aišku. E, testuojant tą prototipinį automobilį daugiausiai buvo matuojama CO2 tarša, tačiau taip pat jau buvo konstatuota, kad buvo bandoma sumažinti ir uh, <clears throat> NOX taršą ir kalbant apie tą išsimušimą iš ciklo, e, tai iš tiesų čia galėtų kilti įvairių klausimų apie naudojamus e, draudžiamus prietaisus, e, ypač turint omenyje, kad matavimo rezultatai yra tokie netikėti. Parlamente šiuo metu vyksta diskusija apie tai, kaip reikėtų naujai e, nustatyti <clears throat> tipo patvirtinimo tvarką ir diskutuojama apie būtinybę naują galbūt agentūrą įsteigti arba informacijos keitimosi forumą. E, ar jūs įsivaizduotumėte savo vaidmenį, kaip tos būsimosios agentūros, ar galbūt įspra turėtų tą daryti ir kaip apskaitai reikėtų organizuoti visą procesą veiksmingiau? Manau, kad visiškai aišku, kad mes nebūsim kažkokia superagentūra, bet mes stebėsenos įgaliojimą turime. Kaip ir kitose sritise, turbūt, kad emisijų dalis bus sustiprinta, bus apibrieštas aiškus mandatas ir mes tada galėsim tokią priežiūrą vykdyti. Europos komisija, kaip anksčiau EPA, e galės eiti prie automobilių, pas automobilių gamintus ir pasakyti, kodėl jūsų automobiliai taip keistai funkcionuoja. Juridinių strategijų uh, E, kaip optimizuoti naudojamus automobilius yra daug, bet svarbu, kad būtų skaidrumas, svarbu, kad būtų galimybė teisiškai gauti e, automobilių gamintojų dokumentus. Automobilių gamintojai privalo parodyti savo gamybos proceso dokumentus ir paaiškinti, kodėl automobilis elgesi vienaip ar kitaip. Bet e, kol kas tokių prieigos neturim. Jeigu negalėsim su gamintojais bendradarbiauti, jeigu negausim dokumentų, kurie mums reikalingi, mes nieko nepadarysim ir jokio tyrimo negalėsim atlikti. Aš tikiuosi, kad ateityje viskas bus ženkliai pakeista ir e, mes tada galėsim tokiais įgaliojimais naudotis. And, and you, Mr, uh, Ponas Gerbrandi, ačiū e, pirmininkė, ačiū ponui Šuha už tai, kad jis čia atėjo. Norėčiau prisiminti į e, mūsų posėdį su jūsų kolega Delai Lalbo prieš kelis mėnesius. Tada buvo vienas neišspręstas klausimas. JRC e, per savo studijas išsiaiškino, kad kai kurie automobiliai funkcionuoja gana keistai. Vėliau jokių papildomų studijų nebebuvo atlikta. Tada JRC klausė, negavome vieno ir kito generalinio direktorato e, įgaliojimo daryti tą ir tą, bet man paaiškėjo, kad pirminė studija, kurią jūs atlikote, buvo vykdoma jūsų pačių iniciatyva ir per ją jūs išsiaiškino tuos netitikimus. Ar tikrai galite patvirtinti, kad viską darėte savo iniciatyva? Uh, Aš norėčiau, kad paaiškintumėt, ką jūs turit galvoj, e, kas yra tolesnės studijos. Dvi studijos buvo atliktos. Tolimesnioji, testinė tarsi studija studijavo uh, e, RDE e, reglamentavimo procesą. Aš turiu galvoje tą studiją, kurioje jūs e, kalbate apie tą išsimušimą iš ciklo ir ne, ne tik tai. Jūs kalbate apie tikruosius duomenys iškraipančius įrenginius. Aš visą laiką sakau, kad dabar mokslininkai kartais mato uh, E, tam tikrus nukreipimus, e, e, nukreipimus ir sako, kad nesuprato, kodėl yra. Paprastai tyrimas yra tęsimas, kol išteišinama, kodėl taip yra, bet panašu, kad JRC to nepadarė, pasitęstamas, kad Europos komisija to neužsakė. Betgi pirminė studija, kurioje jūs tuos netitikimus išaiškinote, buvo jūsų pačių iniciatyva, bent jau man tai buvo pasakyta. JRC gali atlikti tyrimus ir studijas be vieno ar kito gener komisijos generalinio direktorato prašymo. Ir mano klausimas būtų toks, jeigu jūs pirmą studiją savo iniciatyvą atliko, tai kodėl ir antros studijos nepradėjot savo iniciatyvą, kad daugiau detalių išsiaiškintumėt? Our, uh, in many, in many instances, uh, own... Mes uh, daug kartų esame kėlę iniciatyvą atlikti vieną ar kitą tyrimą. Mes turim tokį įgaliojimą ir kolegos aiškiai matė, mes uh, atlikom studiją apie būsimus elektrinius automobilius savo iniciatyvą ir mes galvojame apie tai, kas bus po dešimt metų. Jeigu to nesuprasim dabar, tai ateityje susidursim su daug sunkumu dėl elektrinių automobilių. Šiuo atveju e, jūs kažką neteisingai suprantat. Jūs nekalbate apie JRC mandatą, jūs kalbate apie mandatą, kurį turi komisija. Aš savo trumpam pasisakymą gal nepakankamai aiškiai paaiškinau. Uh, Kiek aš žinau, ir aš, kaip sakiau, 14 metų sausio mėnesį pradėjau dirbti, bet Žoržas turbūt patvirtins, niekuomet mes nesakėme, kad egzistuoja tas duomenų iškreipimo prietaisas. Cituoju, 2010 metų lapkričio 23 dienos vykdomąją e, ataskaitą. Penki metai dar buvo likę iki Volkswagen skandalo. Ten yra parašta. Patikrintas vienas automobilis. Labai uh, uh, nedidelės NOX emisijos žemoje temperatūroje. Bet kadangi uh, NOX išmetimus reikia mažinti, yra taikoma labai keista technologija. Ir su klaustuku yra paraštas sakinys. Uh, duomenų iškraipimo strategija. Taigi dar 2010 m. lapkričio mėnesį Junktiniam tyrimo centrui, jūsų centrui, buvo aišku, kad kažkas keisto vyksta. Buvo nustatytas gana keistas automobilių funkcionavimo principas. Kai kurie automobiliai išsimušė iš vadinamojo ciklo. Tai kodėl jūs to fakto tada detaliau nepanagrinėjot? Gi iš tiesų jūs turėjot ne tik kažkokių užuominų, ne tik tai nuojautą, jūs turėjot faktiškai duomenų, kad yra elgiamasi prieš įstatymą. Jeigu mes būtumėm išsiaiškinę e, su pagrindu, kad kažkas pažeidžia įstatymą, tai reikalai būtų kitaip susiklostę, bet taip nėra. Kiek aš žinau, jeigu e, ta pati duomenų iškreipimo strategija nėra nelegalus dalykas, tik tokio prietaiso naudojimas yra neteisėtas. Aš cituoju oficialų Europos komisijos dokumentą, e, jo santrauką, bet jūs nenorite atsakyti. Kitas klausimas. Aš galiu atsakyti. Mano kolega jau klausė apie keitimąsi elektroniniais laiškais, minėjo 2012 m. balandžio 30 dieną. Tame pačiame elektroninėme laiške buvo parašyta, ar nebūtų galima įtraukti tuos rezultatus į jūsų prezentaciją ketvirtadieniui, 2012 m. gegužės 3 dieną. Kalbama apie darbo grupę. Ar galėtume detaliau paaiškinti, kur tą prezentaciją gegužės 3 dieną jūs darėte, kuriai darbo grupiai? Um, The presentation was e, prezentaciją mes pateikėme viename iš RDE darbo grupėje, kurią sukūrė įmonių generalinis direktoratas 2011 m. sausio mėnesį, kad būtų sukurta derama testavimo procedūra. Taigi visi, kas dalyvavo tame renginyje, gavo informacijos apie jūsų išvadas, apie tą e, išmušimą iš ciklo, naujus metmenys ir taip toliau, taip toliau. Panas Karinš. Labai ačiū. Kuo gilinį mišką, tuo daugiau medžių. Klausimas mano būtų toks. Kada JTRC sužinojo, kad netitinka laboratorinių testų duomenys ir e, realios emisijos naudojant automobilį keliuose. Turiu galvoje keleivinius automobilius, lengvuosius automobilius. Aš jau sakiau, E, tuos netitikimus išsiaiškinama, kai pradėjome tyrimus laboratorijose. Dar 2007 metais netitikimas buvo nustatytas. 2007 metais išsiaiškinote netitikimus ir mano kolegos gana uh, atsargiai sakė, kad jūs e, nieko nelegalaus nenustatėte. Aš liksiu prie žodžių netitikimai. 2007 metais mes visi buvom uh, gerokai jaunesni ir turėjom sveikesnius plaučius, jau nemažai laiko po to praėjo. Kodėl nieko nėra padaryta? Jūs išsiaiškinote netitikimų. Kodėl jūs nekėlėte triukšmo? Kas buvo padaryta? 2007 metais buvo išsiaiškinti pirmieji rezultatai. Jūs žinote, e, kad RDE e technologija buvo visiškai nauja keliaiviniams automobiliams, todėl akivaizdu, kad reikėjo atlikti daugiau analizės. Ir e, per tas analizės, per tuos tyrimus mes padarėme išvadas, kurios tarnavo vėliau 2010 metais e, atliekant tolesnius tyrimus. Taigi visa eilė automobilių buvo patikrinti keletą kartų, tai buvo labai svarbus laikotarpis ir jei neklysiu 2009 metų birželio mėnesį. Euro 5 automobiliai e, atsirado Ir e, tada supratom, kad jeigu naujo rūšies automobiliai funkcionuoja taip pat, tai nėra gerai. Ir mes žiūrėjom, ar tie nauji automobiliai nepatobulėjo. Ar patobulėjo? Ne. Taigi 2007, 2009, 2010 buvo atliekama studija po studijos, o gal viena studija labai ilgai vyko ta pati. Ir tada buvo suprasta, kad yra netitikimų. 2010 metais mes vis dar buvom jauni. Ką jūs tada padarėte? Akivaizdu, kad 2010 metais įvyko ta žymioji, e, tas žymusis seminaras lapkričio mėnesį, apie kurį visi kalba, e, kuriame buvo pristatyti rezultatai ir Europos komisija prieimė sprendimą, kad turėtų būti kažkas padaryta šio požiūriu. Buvo suprasta, kad egzistuoja sisteminė problema susijusi su testavimo metodika, ir tą testavimo metodiką reikia keisti. 2011 m. sausio mėnesį testavimo darbo grupė pradėjo darbą ir, kaip aš jau sakiau, tuo metu nebuvo dar visiškai suprantama ir aišku, kad mūsų siūloma metodika bus priimtina visoms suinteresuotams pusėms. Žinot, kad tada e, buvo iškeltos keturios alternatyvos ir mes pritarėme tik vieną iš jų visapusiškai. Ir jei neklysiu, 2014 metais ta viena alternatyva buvo patvirtinta. Tačiau tuo metu, 2010 metais, nebuvo viskas aišku, nes nuomonės labai išsiskyrė, net mokslininkų pasaulyje. Ir buvo bandoma pabrėžti, kad reikia sekti Junktinio Amerikos valstijų pavyzdį, kiti sakė, kad reikėjo keisti automobilius. Ir labai daug laiko prireikė tiems ginčiams ir papildomiams e, bandymams, testams atlikti, kol e, įsitikinome, kad mūsų pasirinktas metodas buvo teisingiausias. 2007. Taigi 2007 metais jūs kažką supratote, 10 metais suorganizavote seminarą ir kreipėtės imtis veiksmų. 2014 metais pagaliau buvo apsispręsta dėl vienos alternatyvos. Dabar jau beveik 2017 metai, gal pagaliau kažkas pasikeis. Net dešimt metų nebus spėję praeiti. Per jūsų atliekamas studijas, ar kas nors paklausė, kodėl e, kalbam tik apie dizeliną, kodėl niekas nekalba apie benziną, ar niekas e, nekėlė klausimų dėl benzininių automobilių. That, uh... Tuo metu mes žinojome, kad uh, benzininiai automobiliai e, veikia su labai veiksminga dėgymo sistema, kuri pas, gerai veikia bet kokiomis sąlygomis. Jeigu pažvelgtumėte į praeitį, kodėl e, bėgant metams e, skirtingi standartai buvo taikomi dizeliniams ir benziniams automobiliams, tai suprastumėt, kad iš esmės tai buvo susiję su tuo, kad teisės aktų rengėjai Euro 3 ir Euro 4 automobiliams buvo pripažinę, kad reikia daugiau laiko emisijų sistemų apdorojimo sistemoms suvienodinti dizeliniams automobiliais ir benzininiams. Taigi per visą tą laiką jūs teršėt orą ir gadinot mums plaučius, bet kodėl niekas nepradėjo kalbėti, kodėl, e, kodėl nėra dirbama pakankamai su dizeliniais automobiliais, kodėl mes ir toliau žudome žmonės. Uh, the standards already allowed uh, higher emissions for the diesel vehicles. Dar noriu dar kartą pakartoti, kad uh, standartai tuo metu galioja, leido dizeliniams automobiliams uh, labiau teršti aplinką tuo metu. Pons Dans, galbūt galėjote paaiškinti, kodėl jūs šio klausimo niekada neiškėlėte viešina. Galbūt komisija jums nesutikė atitinkamų įgaliojimų tirti, ar yra naudojami draudžiami išdenimo prietaisai, ar jūs neturėjote sukaupę pakankamai įrodymų. <clears throat> Nes ponas Alkudri teigia, kad nebuvo pakankamai įrodymų, o jūs tuo tarpu kalbate apie tai, kad komisija jums nesutikė įgaliojimų, taigi kuri buvo tikroji priežastis pasakyti, kad mes neturėjome jokių įrodymų, kad buvo naudojami išdarimo prietaisai, tam, kad tokie prietaisai ar įrodymai tiksliau būtų surinkti, reikėjo, <clears throat> kad besalgiškai būtų bendradarbiaujamas su gamintojais arba tipo patvirtinimo institucija, nes e, išdarimo prietaisai nėra kažkokie fiziniai prietaisai, tai yra programinė įranga. Ir <clears throat> jau šiame komitete nekartą sakėme, kad be vis, visiško bendradarbiavimo su automobilių gamintojais tokių prietaisų aptikti neįmanoma. Taigi jūs teigiate, kad e, neturėjote pakankamai įrodymų. Jeigu būtumėte turėję įrodymų, tai ar būtumėte atlikę tolesnius tyrimus dėl šių išderimo prietaisų? Tam, kad galėtumėte atitinkamus bandymus, testavimus atlikti, jums reikalinga metodologija, kad e, patvirtint, kuri patvirtintų uh, šiuos įtarimus ir ta metodologija turi būti pritaikyta prie testavimo ciklo. Bet jeigu jūs būtumėte turėję tokius įrodymus, tokių įrodymų būtumėte surinkę, tai reiškia, jums būtų sukėlė papildomų klausimų. Atsakymas taip, akivaizdu, tačiau Komisija mums nebuvo steigusi tokių galiojimų, kokius turi JAF aplinkos saugos agentūra. Taigi, jūs vėl kalbate apie įgaliojimus, o ne apie įrodymus. Tam, kad galėtumėte uh, parengti metodologiją, kaip aptikti potencialius išdarimo prietaisus, jūs turite gauti atitinkamus įgaliojimus. Tačiau jūs teigiate, kad būtumėte ėmėsi kokį nors veiksmų, jeigu būtų jums kilęs įtarimas arba būtumėte radę įrodymų. Ponas Gerbrandit tuo tarpu minėjo 12 metų balandžio 30-osios elektroninį laišką, žinoma, tokių yra ir daugiau, pavyzdžiui, tų 60-ųjų rugsėjo 15 dieną taip pat yra rašoma apie tai, kad keistai elgesi kai kurie testuojami automobiliai, taip pat yra ir kitų elektroninių <clears throat> laiškų, kuriuose labai aiškiai užsimenama apie išderinimo strategijas ir prietaisus. <clears throat> ir <clears throat> ten e, kabutėse yra labai dažnai minimas e, išderinimo strategijos e, išdarimo galimybės, kodėl e, ta informacija nebuvo pakankama tam, kad būtų atliekamas išsamesnis tyrimas, kodėl jūs nesunerimote pakankamai. Nes e, šią informaciją Junktinių tyrimų centro nariai gavo ir pakankamai aiškiai parašyta, kodėl jūs į tai neatsižvelgėte. Mūsų tyrimų rezultatai aiškiai parodo, kad e, esama dizelinių automobilių, kuriuos testuojant laboratorijose ir realiomis sąlygomis gaunami skirtingi taršos rezultatai. Ir akivaizdu, kad egzistuoja sisteminė problema, tuo tarpu išdenimo prietaisai nieko bendro neturi su sisteminės problemais. Nebent jūs teiktumėte, kad visi automobilių gamintojai sukčiauja ir naudoja tos išdenimo prietaisus. <clears throat> Tačiau jeigu jau kilo toks e, įtarimas ir buvo atitinkama informacija perduota Junktėm tyrimo centrui, tai kodėl jūs netlikote papildomų tyrimų? Tai aš bandau jums paaiškinti atsakymas, kad e, netgi JAF aplinkosaugos agentūra negalėjo identifikuoti jokių išderimo prietaisų. E, Volkswagenas tik pripažino, kad tokie buvo naudojami. Tačiau ta informacija buvo patvirtinta po to, kai buvo užfiksuoti tie matavimų skirtumai, taršos e, skirtingi rezultatai ir po to, kai buvo užduotas klausimas. Atsakymas. Mes komisijos paprašėme suteikti mums atitinkamus didesnius įgaliojimus sausio mėnesį. Mes vis dar neturime gavę tų įgaliojimų e, tokių pačių, kaip e, juos turi JAF aplinkosaugos agentūra. Tai vėl jūs kalbate apie įrodymų, tiksliau įgaliojimus, e, o ne apie įrodymus. Taip mes neturime jokių įrodymų ir be įrodymų labai sudėtinga yra vertinti ir rekonstruoti įvykius, kurie vyko nuo 10 iki 16 metų. Mes manome ir matome, kad buvo testuojami skirtingi automobiliai. Taigi <clears throat> pasirinkome e, logiškiausią požiūrį susijusi su e, būtinybę keisti e, metodologiją ir e, tokiu būdu išspręsti sisteminę problemą, nes mums svarbu buvo įrodyti, kad egzistuoja sisteminė problema ir išsprendus, išsprendus šią sisteminę problemą nebeliktų ir uh, išdarimo priedus žmonėms. Atsiprašau, aš pasinaudosiu, kad šiame gimtadienis ir dar papildomą klausimą užduosiu. Vis tik tai kalbant apie <clears throat> e, tą skirtumą tarp įrodymų ir įgaliojimų, tai kuris aspektas yra svarbesnis, e, nulėmęs tai, kad jūs nesėmėte papildomų veiksmų, ar tai yra abu dalykai, nes jūs neturėjote nei įrodymų, nei įgaliojimų. Nepaisant to, kad mes turime ant stalo faktus, kurie patvirtina, kad jūs įrodymų vis tik tai turėjote. Noriu dar kartą pasakyti, kad neturėjome įrodymų, neturėjome jokios priežasties e, atlikti tyrimo dėl e, išdenimo prietaisų, nes e, nebuvo jokios papildomos informacijos ar užuominos apie tai, kad jie yra naudojami, todėl mes logiškai pasirinkome sisteminį problemos sprendimą. Aš atsakau jūsų hipotetinį klausimą, netgi jeigu mes būtume e, turėję atitinkamos informacijos, kad išderimo prietaisai yra naudojami, mes nebūtume galėję atlikti jokio tyrimo, nes mes tuo metu neturėjome atitinkamų įgaliojimų, negalėjome turėti prieigos prie automobilių gamintojų arba tipo patvirtinimo institucijų turimų duomenų. Tai yra hipotetinis atsakymas į jūsų hipotetinį klausimą. Mes pasirinkome sisteminį sprendimą ir e, tą sprendimą uh, įdėgus e, jokie išderimo prietaisai nebūtų galėję būti naudojami. <clears throat> Mes e, atitinkamus e, tyrimus atlikome, informaciją paskelbėme 2007-aisiais, klausimas, kodėl niekas nuo to laiko neaptiko jokių išderimo prietaisų dėl vedimo tvarkos. Ar mes galėtume 30 sekundžių laiką dabar išnaudoti ir sudainuoti laimingo gimtadienio <clears throat> kolegai Dansui? Pone Maisne. <clears throat> Labai ačiū, aš vokiškai kalbėsiu, taigi suteiksim laiko, kad užsidėtumėte ausinės. Situacija yra tokia, kad jūs anksčiau minėjote, kad e, pagal savo galiojimus jūs turite teikti mokslinio konsultacinę paramą pagalbą komisijai. Gerai, kad komisija tokią pagalbą gauna, mums tačiau kyla klausimas, jeigu komisija yra įstatymų ir sutarčių sergėtoje ir nuo 2007 jau galioja įstatymas dėl azoto oksidų taršos ir emisijų ir jūs tuo tarpu dešimtaisiais metais surengėte atitinkamą praktinį seminarą, kuriame pristatėte informaciją, kuri buvo jau jūsų žinoma nuo 2007 ar komisija tuo metu neturėjo suklusti, ar jūs galbūt ne viską papasakojote komisijai ir jeigu papasakojote, kaip komisija sureagavo, kaip valstybių narių atstovai reagavo, jeigu dalyvavo tame seminare, išgirdę žinę, kad kažkas yra negerai su to įstatymo, kuris galioja nuo 7 metų įgyvendinimu. Tame seminare buvo pristatyta visa informaciją ir praėjus dviems mėnesiams buvo įkurta darbo grupė komisijoje, kurios tai, užduotis buvo spręsti šią sprendimą, š, spręsti šią problemą ir e, darbo grupė parengė atitinkamus reikalavimus, pagal kurios turėjo būti tarša nustatoma realiomis vairavimo sąlygomis. Taigi mes e, pasaulio mastu esame priešakinėse linijose šią problemą metodologinę sprendžiant ir manau, kad tiek komisija, tiek jungtinis tyrimo centras tikrai neblogai padirbėjo. Pone Maisner, aš neklausiu, ar komisija gerai atliko savo darbą, tačiau aš nesuprantu, kad kaip komisija, būdama sutarčių sergėtoje, gavo atitinkamą informaciją iš jūsų, <clears throat> konsultuojančios institucijos e, mokslinius tyrimus atliekančios, kad kažkas yra negerai ir jokių veiksmų nesėmė. Mes to nelabai suprantame. Dar vienas klausimas, galbūt jūs e, e, atskiriate išderimo prietaisus ir išderinimo strategijas kaip atskirus dalykus. Jūs 2010-aisiais jau aptikote, kad taikoma išderinimo strategija. Ar jūs neturėjote įspėti komisiją? kad kažką reikia pakeisti, turint omenyje, kad tam, kad būtų įgyveninta išderimo strategija, turėjo būti pasitelkiami atitinkami išderimo prietaisai. Grįžtant prie apibrėžimo, kas yra išderimo e, strategija. E, Tai e, tas terminas buvo naudojamas su klaustuku. Mes e, tuo metu testavome du e, benzinius automobilius minus 7 laipsnių temperatūros sąlygomis ir tuo metu nebuvo reikalavimo pagal galiojančius standartus matuoti azoto oksidų taršos, tik tai CO2 tarša buvo matuojama. Mes tuo tarpu, vertindami testavimo rezultatus, pastebėjome, kad vieną automobilį testuojant <clears throat> e, NOX tarša prie 20 laipsnių ir prie 7 laipsnių smarkiai skiriasi prie minus 10 minus 7 ir e, smarkiai viršijo nustatytą ribą. Noriu taip pat papildyti, kad e, tos padidėjusios NX emisijos buvo pastebėtos ir nustatytos tik tai pradinėje stadijoje, kol variklis dar buvo nei iš Šilės. Ir iš tiesų mums nebuvo kilę jokių, kilę jokių įtarimų, kad čia kažkaip sukčiaujama. Na, bet kokiu atveju tai jau buvo signalas, kad prie minus 7 laipsnių NOX emisijos e, yra didesnis. <clears throat> Jūs kalbėjote, kad išdarimo prietais yra programinė įranga. Jeigu EPA neidentifikavo jokių išderimo prietaisų. Tai apskritai, ar mokslininkai turi tokias galimybės e, kažkaip aptikti tuos išderimo prietaisus? Atsakymas, mes niekuomet nebandėme to padaryti, ne, nepadarėme, tačiau dabar mes e, kūrėme atitinkamą metodiką, pagal kurią arba kurią pasitelkus būtų įmanoma identifikuoti įtartinus, e, įtartinus transporto priemonės. Tačiau čia mes vėl grįžtame prie teisėkuros ir teisėkuros įgaliojimų klausimų. Jeigu aptinkamas koks nors įtartinas elgesys nustatomas, tai vienintelė Europą veikianti institucija, tai yra tipo patvirtinanti institucija, gali paprašyti gamintojo paaiškinti, kodėl yra naudojama viena ar kita strategija, pavyzdžiui, kad būtų apsaugotas automobilio e, variklis, prašoma pateikti atitinkamus techninius duomenis, kitus papildomus paaiškinimus, kodėl ir kaip ta sistema veikia. Ir tuomet ta institucija, kuri turi atitinkamus įgaliojimus klausti, gali e, priimti sprendimą ar įvertinti, ar tai yra išderinimo strategija, ar tai yra teisėti veiksmai tam, kad būtų apsaugotas automobilio variklis negavus atitinkamų techninių dokumentų tą įvertinti neįmanoma. O jūs su nacionalinėmis institucijomis nebendraujate, klausimas. Nacionalinės eh, tipo patirinčios institucijos taip pat yra tinkamai informuojamos. Žinoma, mes visus informavome, nes minėjau savo mokslinėse publikacijose 2007 metų, taip pat formalėje ataskaitoje, kuri buvo paskelbta 10, 11 ir 13 metais Informacija buvo pristatyta seminare, kuriame visi suinteresuoti atstovai dalyvavo. E, tačiau e, mes galime imtis veiksmų tik tai pagal galiojančius įstatymus. Kita Kilijon. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami ponai, galėtumėte gal dar kartą mums pasakyti, Nežinau, teisingai supratau, 2013 metais jūs paskelbėte ataskaitą ir įvardijote problemų, problemas susijusias su temperatūros matavimu. Taip pat jūs informavote komisiją kad buvo tam tikrų incidentų ir taip pat jūs teigiate, kad artimai dirbote su komisija ir visose diskusijose mums visiems tapo aišku, kad visi, kurie dirbo toje srityje jungtinėme tyrimų centre, buvo visiškai neutralūs. Ir jeigu kažkas, jeigu kilo kokių tai problemų, jeigu, jeigu kildavo kokių tai problemų, iš karto apie tai būdavo informuojama visuomenė, nes priešingų atveju tai reiškia, kad e, mus klaidino tyrimų centras. Ir kodėl 13 metais tai įvyko, bet nebuvo ta informacija paviešinta, kad e, ir kaip mes galime būti tikri, kad jūs tikrai elgėtės neutraliai, pagal neutralumo principą. Gal galėtumėte paaiškinti, kas 13 metais nebuvo viešai paskelbta, nes mūsų ataskaitoje buvo ilgas sąrašas visų publikacijų nuo 2007 metų, kurios buvo viešai priima. Pri, viešai prieinamos, tai nelabai supratau, ką jūs turite menyje, kas konkrečiai nebuvo paskelbta 2013 metais. Jūs paskelbėte medžiagą, bet niekas neįvyko. Tai kodėl? Kodėl taip? Kodėl nieko nebuvo daroma? Kas nutinka su tokia informacija? Nes realiai dabar tai ta informacija neprivedė prie jokių konkrečių veiksmų. Tai galiausiai juk apie tai sužinojome tai iš JAV. Aš nemanau, kad niekas nevyko jau po seminaro 2010 metais buvo sukurta grupė, kuri pasiūlė visiškai naują metodiką, kuri yra grindžiama realiomis vairavimo emisijomis. Tai jau darbas prasidėjo 11 metų sausio mėnesį ir kai ta, tai grupiai buvo, kilo problemų taikyti tą metodiką, uh, pirmojų etapų, kaip sakiau, buvo pasiūlyti keturi variantai. Ir tada mūsų paprašė toliau testuoti automobilius, ieškoti tos metodikos. Ir galiausiai 12 metais mes ir paskelbėme tą studiją, o 14 metais iš karto buvo priimtas pirmas reguliavimo paketas. Tai aš manau, kad buvo logiška įvykių seka, buvo gauti įrodymą, įrodymai, o po to buvo imtas veiksmų. Tačiau susitikimuose išdenimo įranga aiškiai buvo suprantama, kad yra naudojama tai ar galime daryti išvadą, kad niekas nesuprato, jog egzistavo ir buvo naudojami tokie išderinimo prietaisai. Taip tiesa, niekas nesuprato, kad buvo naudojami išderinimo prietaisai, nebuvo jokių įrodymų ir visos tos diskusijos dėl netitikimo buvo daugiausiai siejamos su metodinėmis problemomis ir galiausiai moksliškai ir techniškai buvo įrodyta, kad ta metodika buvo labai prasta ir kad buvo esminių sisteminių problemų. Ir tos sisteminės problemos buvo pradėtos spręsti tos grupės ir galiausiai tada buvo parengti tie keli e, realaus viravimo emisijų testų pasiūlymų paketai ir dėl to ta situacija ir buvo pakeista. Tai aš dėl to ir noriu pasakyti, kad ES visame pasaulyje pirmoji imasi to požiūrio, nes niekas to nėra darę anksčiau. Ir dabar mūsų pavyzdžių seka ir kiti. Ponas Turmes. Minutėlė. Labai trumpas pastebėjimas dėl vedimo tvarkos, pirmininkė. Labai atsiprašau, bet ponas Šuha sakė, kad gegužės ketvirtąją dieną studijos, kuri buvo ir elektroniniu paštu nusiusta, buvo pristatyta tai emisijų darbo grupiai. Ir gavo, iš tos informacijos, kurią gavome iš komisijos, tai teigiama, kad 24. Met, 24 gegužės dieną buvo paskelbta ta informacija, tai gal gegužės 4 dieną čia buvo kita darbo grupė, tai gal panašu, ką galėtų paaiškinti, kokia čia buvo darbo grupė. And sorry, but uh, I do not have um, Aš tikrai negaliu atsiminti visų tų susitikimų datų, aš galiu patikrinti ir galėsiu Jums perduoti tą informaciją. Tai patikrinkite ir perduokite. Ačiū, ponas Turmes. Ačiū, ponė Suha. Šuha. Atsakymė aštuntąją klausimą. Jūs teikite, kad oficialios ataskaitos publikacijoje yra numatytas vidaus priežiūros procesas ar pagal tą vidaus priežiūros procesą yra keičiamas ir elektroninio pašto laiškais, turiuomenė įmonių generalinį direktoratą ir centrą jūsų, čia turiuomenė dešimtosius metus. Ar yra kokie tai protokolai užfiksuota ta informacija, kai jūs parengėte kažką, nusinčiate generalinio direktorato įmonių generalinio direktorato tą, tą informaciją, ar tie elektroninio pašto laiškai egzistuoja? Visi elektroninio pašto laiškai buvo jums e, perduoti, 300 dokumentų buvo paskelbta jums. Tai aš tiksliai nežinau dabar, kurie čia e-mailai buvo paskelbti. Mes negavome jokio elektroninio pašto laiško apie tai, kaip vyko diskusijos, kai dešimtaisiais metais centras rengė ataskaitą. Jūs sakot, sakėte, kad nėra jokio, nėra jokio laiško. Atsakymė į devintą klausimą, jūs sakote, Testavimas vyko 9 metais, rezultatai ir ponia Martinė, jūs buvote irgi komandos dalis, buvo parengti jau 10 metų pradžioje. Tai kas vyko nuo 10 metų pradžios iki lapkričio? Nei vieno laiško neparašėte generaliniam įmonių direktoratui? Ponia Martinė, pasakykite, ar nebuvo susirašinėjimo jokio tarp šitų institucijų? Galiu tik tai atsakyti, kad man reikia pasitikrinti su kolega, kuris rengė ataskaitą, nes aš negaudavau tos informacijos. Čia vienas dalykas yra ataskaita ir būtų labai gerai, jeigu mes žinotumėme, kas tą ataskaitą parengė. Ir kitas dalykas, jūs dalyvavote testavimo komandos darbe. Kas buvo jūsų partneris įmonių generalinėme direktorate? Pana Štaining ar kažkas kitas? Aš, tiesą sakant, nedalyvavau testavimo komandoje, aš stebėjau kitas studijas tuo metu atliekamas ir vėlgi aš negaudavau jokių laiškų kopijų. Pone Šuha, juk testavimo komanda keičiasi informaciją su jūsų centru, su atitinkamais generaliniais direktoratais komisijoje, o jūs sakote, kad nėra jokių laiškų? Nes mes uždavėm jums štai kokį klausimą. Visi raštu pateikti laiškai, formalūs, neformalūs, tarp Envi, Klima ir Enterprise generalinių direktorato jūsų centro nuo sausio mėnesio 10 metų iki 11 metų pradžios turi būti mums perduoti, bet mes negavome jokių laiškų parašytų per tą laikotarpį. Jūs blokuojate tuos laiškus ir tai nėra primtina, neprimtina, kad mes negauname tų laiškų, kai tuo tarpu įmonių generalinio direktorato pareigūnai tik tai dar kartą įrodė, kad jie nenorėjo to, ką jūs darėte. Ir čia yra dešimtų metų rugsėjo mėnesio laiškas, kur kažkas prašo jūsų centro, klausia centro, kodėl nėra atliekami atitinkami testai, kuriuos atliko amerikiečiai. Ir tą patį padarė ir centras šią vasarą, kai buvo žinoma, kad, kai yra, kad yra tie išdeginimo prietaisai naudojami, visi žinojo apie tai. Pone Šūcha, jūs esate atsakingi už tai, kad mes gautumėme tuos laiškus ir jūs meluojate, kai sakote, kad mes gavome visus laiškus. Ne, emails, I think, uh, uh I meant... Jūs negavote visų laiškų, nes, kaip minėjau, centras 1,9 milijonus elektroninio pašto laiškų per dieną gauna. Mes negavome nei vieno laiško, kai, buvo, kai susirašinėjo testavimo komanda ir um, įmonių generalinis direktoratas. Tai nėra normalu. Jūs esate už tai atsakingas, kodėl mums neperduotėte tų laiškų. Mes taip pat norime laiškų ir veiklos lygmenių, mes jų prašėme ir prašau, ponė pirmininkė, tai nėra teisinga. Pone Turmes, aš norėčiau papildyti informaciją. Mes šįryt nusintėme dar vieną laišką ir paprašėme tų elektroninių paš, pašto, elektroninio pašto laiškų, taigi procesas dar vis dar vyksta. Komisija pasakė, kad jie ieško, gilinasi. Komisija laikosi strategijos. Štai kokios. Mes rengiame klausimus, mes negauname tų laiškų. Jau penkti klausimai, kai yra atstovai iš komisijos ir mes negauname jokių laiškų prieš jiems atvykstant. Jie čia ateina, mes informacijos neturime ir tada tuos la laiškus gausim gal 5 val. ar 7 val. šį vakar. Čia tokia strategija komisijos yra ir tai yra visiškai nesažininga. Mūsų komiteto atžvilgiu esame tyrimų komitetas. Ponas Šuha čia šioje Europos, Europos komisijos strategijoje tai čia vaidina labai svarbu vaidmenį tam, kad mes negautumėme tų laiškų. Aš tikiuosi, kad čia nesu vienintelis kuris mano, kad esame kvailinami ir negali tai tęstis ištisus mėnesius. Pona Šuha privalo mums teikti informacijos. Nėra normalu. Aš negau nei vieno laiško, ponė Šuha, apie tai. Ką pasakytumėte? Pone Turmes, aš norėčiau pasakyti, mes kaip organizacija, kuri veikia pagal tokį verslo modelį, mes teikiame įrodymus Tai aš norėčiau, kad jūs dabar pateiktumėte įrodymus apie tai, ką jūs sakote. Aš tikiuosi, kad negyvename tokioje visuomenėje, kai visi sako, ką nori, be jokių įrodymų. Jeigu jūs turite įrodymų, kad aš blokuoju tuos laiškus, aš centre, jeigu jūs man kaž, kažkam liepiu centre neteikti tų laiškų, tai pateikite įrodymus. Taip nebuvo niekuomet. Nuo pat pradžio aš visada sakiau, kad reikia gauti visus tuos laiškus. Jeigu jūs turite įrodymų, tai juos pateikite. This is, this, this is unbelievable that unblocking and there is evidence that unblocking. No, no, Jeigu jūs turite įrodymų, kad aš blokuoju tuos laiškus, tai pateikite juos. <laughs> Nereikia čia šaukti. Mes tikrai dirbame, kiek įmanydami, kad gautumėme tuos laiškus, siekiame visomis priemonėmis tos informacijos Pane Turmės, jūs puikiai žinote, kad aš darau viską, ką galiu, susitinku. Ir labai griežtai kalbuosi su komisija, reikalauju tos komisijos, e, tos informacijos, aš dar kartą tą padarysiu. Pone Evi. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Šuha, už jūsų pareiškimą. Aš asmeniškai manau, kad ta strategija įvesti sumaišties daugiau jie naudojasi valstybės narės, o ne komisija, ypač kai kurios valstybės narės. Na, tam tikrą prasme mes irgi tame į tą esame įtraukti. Taigi norėčiau štai ko jūsų paklausti. Jūsų nuomonė, jau dešimt metų sklando ta idėja, kad reikia testuoti automobilių emisijas realiomis vairavimo sąlygomis. Ar jūs nemanote, kad tai tapo kaip ir pasitikėjimo klausimas? Ar, ar toks religinis klausimas, čia kaip to švento gralio paieškos? Ir Mums čia reikia iš principo keisti visą mąstyseną, paradigmą apie automobilius, kurie važinėja mūsų gatvėse. Ir prireiks daug metų, kol bus e, pritaikyti nauji standartai. Ir jūs nemanote, kad per visą tą laiką, galbūt tą laiką būtų galima skirti kitų priemonių apmąstymui. Jūs e, pats tą sakėte, kad ir techninė prasme Galbūt šalia tų realaus vairavimo testų gal yra ir kitų kokių tai variantų, ar nėra testuojami kiti variantai, dirbant su komisija ir valstybėmis narėmis. Man, man atrodo, kad yra bendras sutarimas, kad vairavimas realiomis sąlygomis toks testas yra pats geriausias, pats geriausias variantas. Aišku, technologinė raida vyksta ir mes bandome tą parodyti ir emis komiteto nariams tą bandėme parodyti jų apsilankimo metu, būtent, kad yra naujos kartos automobiliai, elektromobiliai. Ir emisijų problemos nebus, bet yra kitų problemų saugos klausimai ir panašiai. Jie yra susiję su tais autonominiais automobiliais, hybridiniais automobiliais, elektromobiliais. Tuo pat metu vyksta technologinė ir sensorių jutiklių pažanga, yra šimtai jutiklių dabar automobiliuose ir dabar daiktų internetas plėtojamas. Taigi ta metodika, kuri dabar taikoma ir numatyta teisės aktuose, per keletą metų. Ir čia net nereikia kalbėti apie dešimtmečius, nes ta raida tokia greita ir miniatiūrėjimas irgi labai spartus. Taigi mes turėsime stebėti kiekvieną automobilį, kuris važiuoja gatve. Ir tas leis visai kitokią kokybinį elementą įvesti rinkos priežiūroje ir kitose dalykuose. Taigi aš manau, kad tai vyks gan greitai, iš tiksliai negaliu pasakyti kada, bet e, neprireiks nei penkerių metų ir aš manau, kad turėsime galimybių stebėti kur kas daugiau automobilių ir tai nebus 130 automobilių, kuriuos mes dabar patikriname per metus. Tokie būtų mūsų pajėgumai dabar. Aš manau, kad e, paradigma iš principo pasikeis. Ačiū. Tada dar vienas klausimas. Jeigu, papildydama savo ankstesnį klausimą, norėčiau dar paklausti štai ko. Gal pradžioje kažką praleidau, nes šiek tiek pavėlavau. Bet norėčiau paklausti apie tai, kaip dirba Junktinis tyrimų centras, kaip yra teikiami nauji pasiūlymai dėl tipo tvirtinimo. Aišku, čia rinkos priežiūra turi suvaidinti svarbu vaidmenį. Ir Junktinis tyrimų centras galbūt irgi galėtų suvaidinti atitinkamą vaidmenį dabar, bandant išspręsti tam tikras rinkos priežiūros problemas aš minėjau, ką galėtumėme padaryti, jeigu gautumėme įgaliojimus, įgaliojimų dar neturime. Pradėti darbą galėtumėme iškart rytoj. 30-40 automobilių galėtumėme ištirti, tikrinti jų emisijas ir per dviejus metus iki 130 automobilių galėtumėme patikrinti per metus. Bet yra tam tikras ir komisijos tarpininko vaidmuo šiame procese pagal dabartinę teisinę sistemą. Ir mes galėtumėme kur kas artimiau bendradarbiauti su tipo tvirtinančiomis institucijomis, teikti joms žinias, kitus, kitas priemonės, kad jos galėtų gerinti savo vaidmenį, bet neturime reguliavimo įgaliojimų šioje srityje ir viskas priklauso nuo laisvanoriškų diskusijų, mes tą darome, Mes kūrėme tam tikras metodikas, esame gavę prašymų pasinaudoti mūsų įrenginiais, kurie labai gerai išplėtoti, dirba kvalifikuotas personalas. Taigi kol kas tik tiek galime padaryti pagal dabartinius teisės aktus, bet mes tikimės labai, kad dabartinis, dabartinis teisinis pagrindas pasikeis, teisinė sistema pasikeis ir galėsime pradėti realų darbą rinkos priežiūros srityje. Ir tipo tvirtinimo skaidrumas irgi yra labai svarbus teisės aktų elementas. So question... Tuo mes baigiame e, šio klausimo klausimų dalį ir mes e, turbūt dar gausime daugiau informacijos apie elektroninius paštus raštu. <clears throat> Dabar, kadangi esate jūs čia ir komisijos atstovas, jeigu E, faktai pasitvirtina, tai akivaizdu, kad trūksta informacijos apie tam tikrus laikotarpius. Aš galiu suprasti, kodėl taip yra ir stengiuosi e, palikti judėjimo laisvės, bet stenkimės e, elgtis sistemingiau ir tas laikotarpis neturėtų būti toks netikslus. Tik aš raštu viską jums dar parašysiu ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite mūsų klausimus raštu greitai sureaguoti. Ačiū, kad atėjot. Jeigu reikės, e, mes jums tų klausimų papildomų dar atsiūsim raštu. Bet ačiū dabar, kad atėjot ir atsakėte mūsų klausimus. Pono Desanti dabar prašau ateiti į mūsų tribūną. Give... Pone Disantė, aš nedelsdama suteikiu žodį Jums įžangai ir e, suteikiu galimybę Jums pasisakyti. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai, aš savo ruoštų sakau labą dieną. Aš tikrai pasinaudosiu man skirtų laiku, kad pakartočiau tai, kas e, jau buvo pasakyta mūsų susitikime įsproje. E, Bet, kaip žinote, aš čia atvažiavau kaip buvęs direktorius ir galbūt aš galėsiu jums apibendrinti mūsų darbą. Visų pirma, noriu pasakyti, kad Prieš šią misiją institutas dar niekad nebuvo susilaukęs tiek techninės paramos iš mokslininkų ir technikų, kuriant komisijos politinį procesą. Mes remiame augimo, energetikos, klimato generalinius direktoratus, ypač dabar, kai reikia kalbėti apie demisijas Euro 5, Euro 6 automobilius, um, CO2 emisijas ir panašiai. Taigi tokia buvo mūsų pareiga. Kaip žinote, Mes pradėjome darbą daugiausia mm, 19 amžiaus pabaigoje. Atsiprašau, 20 amžiaus pabaigoje. Ir tęsime darbą 21 amžiuje. Pirmiausia, ponas Langė klausė, ar negalima Europoje pakartoti to, kas yra Junktinėse Amerikos valstija, kad turėtumėm nepriklausomus duomenis, kurių pagrindų galėtumėm kurti teisės aktus. Viskas turėjo būti pradėta daryti e, automobilių laboratorijoje. 2000 metais buvo pradėta kalbėti apie jų kūrimą ir pradėjome bendrą darbą su sprendimų prieimėjais. Taigi, darbas prasidėjo dar 2000 metais. Euro 5 direktyva e, dizelinui buvo peržiūrėta didžiąją dalį dėmesio, mes skiriame tik tai smulkiosioms dalelytėms ir e, tada buvo dar galima išsiaiškinti, kas e, būtų e, leistina dizeliniams automobiliams. Darbas esė 2003 metais, tada mes e, norėjome sukurti naują Euro 6 paraleliai. E, galvojame apie Euro 6 e, sunkia svorius automobilius. 2005 metais mes buvome parengę sąlygas Euro 5 automobiliams ir aplinkosaugos generalinis direktoratas pradėjo klausti, ar mes negalėtumėm uh, E, ir lengvųjų automobilių e, praktinę taršą išmatuoti, nes panašu, kad Europoje atliekami tyrimai neleidžia išvaryti atmosfer, išvalyti atmosferos. Ir e, negalime fiksuoti, kad po euro 3, euro 4 ir euro 5 e, NOX e, išmetalų skaičius sumažėjo. Taigi mes pradėjome nuo nulio kurti technologiją, e, kūrėme vadinamasias tvariasias emisijų valdymo sistemas, įskaitant ir keleivinius automobilius. 2007 metais mes pradėjome kurti ir pirkti tinkamus matavimo įrenginius. Mūsų darbas prasidėjo 2007 metais, tada naudojomės turimus automobilius Euro 3 ir Euro 4, o paskui galiausiai pradėjome matuoti ir Euro 5 automobilius, kai tik jie pateko į rinką. Tai buvo maždaug 2009 metais. Kaip jau sakė Vladimiras, Mes savo eksperimentą baigėme 2010 metų pradžioje, 2009 pabaigoje ir 2010 metais mes jau buvome pasirengę pradėti analizę ir e, užmeskime dialogą su kolegomis. Tada mes supratome, kad yra labai svarbu informuoti mokslinę bendruomenę, sprendimų prieimėjus, e, visas interesuotas pusės valstybės narės ir pramonė apie aišku netitikimą tarp laboratorijų testų ir e, praktinio e, naudojimo testų. Buvo atliktas aiškus palyginimas ir tokių aiškių faktų pagrindų įsteigėme darbo grupę dėl realių vairavimo sąlygo misijų RDE. Darbas prasidėjo 2011 metais. Prireikė dviejų metų, dviejų metų, kad galėtumėm pasirinkti mūsų pasirinktą darbo metodiką. Nes buvo nuspręsta, e, kad. Uh, būtų pasimtas tas metodas, o darbo grupės nariai siūlė dar tris kitus metodus ir 2011 metų spalio mėnesį mes nusprendėme dirbti PEMS principu. Tai buvo mūsų pasiūlyta alternatyva ir mes supratome, kad praktinis tas PEMS testavimas yra vienintelis e, realus teršalų matavimo būdas, nes laboratorijose nėra reali padėtis atspindėta. Dar dviejų metų prireikė, 2010 metais buvo parengtas pirmas pasiūlymas. E, E, pirmasis paketas RDA buvo parengtas, nes mes nusprendėme, kad būtų nustatyta aiški metodika dėl e, akumuliarių sąlygų ir duomenų vertinimų. Taigi, kad parengtumėm realų konsensusą, reikėjo e, atlikti TCMV tikrinimą. Laiko reikia nemažai, kad tas priemonės išbandytum, įtikintum ekspertus ir panašiai. Iš viso prireikia ketverių metų, kad mes pirmąjį RDA pasiūlymų paketą pateiktume, dėl jo buvo balsuota 2015 m. gegužės mėnesį. Tokia yra dabar o, mūsų veiksmų chronologija. Po to, ką mes tada darėme, toliau dirbome bendradarbiaudami su skirtingomis suinteresuotomis pusėmis ir galiausiai mes pasiekėme dabartinę būklę. Galiu trumpai štai ką pasakyti. Šiuo metu mes jau sukūrėme ir tuo labai didžiuojamės geriausiai įmanoma metodiką, kuri leidžia išmatuoti ir ateityje leis toliau matuoti realiasias emisijas. Koreja, Kinija Ir dabar jau Junktinės Amerikos valstijos perėmė mūsų metodiką, nusprendė elgtis taip kaip mes. Todėl, mano nuomonė, mūsų sprendimas buvo teisingas, nusprendė daugiau nebešvaistyti laiko ir vykdyti visokiausius, nevykdyti visokiausių dinaminių testų, kad ir ką darysim, testai visi yra dinamiški, nors jie vykdomi laboratorijoje. Ir mes pasirinkome revoliucingą požiūrį, tai yra labai svarbus žingsnis į priekį. Ateityje, kad ir ką be pasakysim, RDE pritaikymas bus e, platus ir visiems bus labai sunku išvengti e, taršalų standartų numatytų teisės aktuose laikymosi. Mano nuomonė, tas sprendimas labai svarbus. E, komisija ir valstybės narės jį turi gyvendinti ir ateityje mes apie tai turėsim dar daugiau pagalvoti. Prieš perant prie klausimų ir atsakymų, štai ką norėčiau pasakyti. Ko trūkso Europoje? Ir ko mums dabar iš tiesų reikia? Galingos rinkos stebėsienos strategijos ir programos. Būtent to dabar trūksta. Jeigu palygintumėm JAF ir Europą, galim kalbėti apie standartus. Standartai yra daugmaž panašus. Skirtumas ir tas, kad Junktinės Amerikos valstijose jau daug metų yra suteiktas labai aiškus mandatas PA, aplinkosaugos agentūrai, vykdyti rinkos stebėsiną. Europoje taip nebuvo. Dabar <laughs> sukurta nauja tik patvirtinimo sistema. Ir mes vis kartojame, kad ateityje turėsime užtikrinti tokio pobūdžio rinkos stebėsiną. Bet dar vienas dalykas labai svarbu, kaip mes tą įgyvendinsim. Įgyvendinti yra vienas dalykas, bet kad įgyvendintumėm, reikia e, suteikti labai aišku politinį mandatą, kas bus atsakingas už emisijų tikrinimą. E, Be to reikia kompetitingų žmonių. Nes žinote, galim kalbėti apie ką tik norim, bet jeigu žmogus nėra itin aukštos kvalifikacijos tokioje sudėtingoje srityje, tai techninio dialogo su gamintojai, su pagrindinėmis interesuotomis pusėmis negalėsime užmėgsti. Reikia labai aiškaus politinio mandato, labai aiškios kompetencijos, kad ir kokia jį būtų patvirta, ir skaidrumo. Man atrodo, kad vienintelis būdas ir komisijos pasiūlymė tai kalbama, e, toliau veikti yra rasti e, aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie dalyvautų tipo tvirtinimo sistemoje, jie priklausytų komisijai ir taip mes galėtumėm keistis realiais duomenimis, ne kažkokiais audito ataskaitų duomenimis, bet ir iš tų realių duomenų mes išsiaiškintumėm, kas klostosi ne taip, kaip reikia. Ir tuo pagrindu mes galėsime pasikapsyti dar giliau ir galbūt rasti sprendimą, kuris bus primtinas arba neprimtinas. Taigi tai pakeis padėtį. Ir dar, e, man atrodo, kad JRC, bent jau tiek, kiek mes dabar matome, yra tinkamas centras tokiam darbui atlikti. Mes jau turim laboratoriją, turim kompetencijas ir turime tarptautinę reputaciją. Taigi jeigu jūs nuspręsite pasirinkti tokį sprendimą, tai mes galėsime jį gyvendyti, kad ir rytoj. Puiku. Ponas Garbrandi. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Desanti už tvirtą pareiškimą ir aišku ryštą e, spręsti šią problemą. O aš visų pirma norėčiau sutelkti dėmesį ne į juridinę e, tų duomenų iškreipimo prietaisų pusę, bet apie tai, ką aš vadinu e, neracionaliu automobilių funkcionavimu per testus ypač kai jie testuojami kelyje. Nuo 27 atveju jūs jau supratote, kad automobiliai e, per testus e, funkcionuoja visai kitaip, neracionaliai, lyginant su to, kas vyksta realybėje. Ta matėme dar e, aplinkosaugos generalinio direktorato komunikate Šis direktoratas diskutavo su įmonių generaliniu direktoratu, kuris buvo atsakingas už tos ryties teisės aktus. Ir mums susidarė įspūdis, kad uh, ta informacija vis tik nebuvo išgirsta. Yeah. Labai aiškiai galiu pasakyti, kad ir ką darome, visuomet bendradarbiaujame su e, visais susijusiais generaliniais direktoratais. Kaip jau anksčiau sakiau, savo tyrimus, pažinoks e, taršalų E, tyrimus pradėjome, todėl kad aplinkosaugos generalinis direktoratas davė aišku mandatą. 2005 m. E, rūpiučio mėnesį buvo pasirašytas administracinis susitarimas. E, aplinkosaugos, saugimo, klimato generaliniai direktoratai bendradarbiauja ir mes keičiamės rezultatais ir dokumentais. Was, was Taigi ir įmonių generalinis direktoras apie tai žinojo. Mano antras klausimas apie labai lėtą RDE e testų evoliuciją. 2010 metais, spalio mėnesį, skaitėme vykdomąją santrauką ir buvo sakoma, kad RD e testai būtų parengti po dviejų metų, 2012 metais. Kas čia e, atsitiko? Kodėl prireikė tiek daug metų, kad būtų sukurtas toks mechanizmas, toks tikrinimo būdas? Viena iš priežasčių, kodėl prireikė dvigubai daugiau metų, e, pripažinti, kad PEMS metodas yra geriausias, e, turėtų būti žinoma. Ar galėtumėt e, apie tai pakalbėti? Visiškai su jumis sutinku, bet pasaulis yra realus. Mes pradėjom dirbti kartu ir, kaip aš jau sakiau, gal bandysiu paaiškinti. 2011 sausio mėnesį pradėjome dirbti ir tada vadovavomės keturiais skirtingais metodais. Mes turim pasirinkti, katras metodas bus geriausias. Mes e, gavome pasiūlymą dėl PEMS, E, kitas buvo dėl emisijų modeliavimo, kitas maždaug kopijavo tai, kas tuo metu egzistavo Junktinėse Amerikos valstijose ir dar vienas modelis buvo atsitiktinis vairavimo ciklo tikrinimas. E, mes norėjom, kad dauguma pritartų mūsų pasirinkimui. Mums reikėjo konsensuso tarp darbo grupės dalyvių. Ir iki 2012 metų nepavyko to konsensuso pasiekti. O tarp dalyvių buvo kas? Ar tarp jų buvo pramonės atstovų? Dažnai 50 procentų uh, dalyvių yra pramoninkai. Nežinau, ar jų galėjo būti 50, bet supraskite, kad buvo tik patvirtinimo atstovai, nevyriausybinės organizacijos, tuomet gamintai, komisijos na, žmonių buvo, nežinau, ar buvo 50 procentų. Ir vėlgi buvo kalbama ir buvo teikiamas ataskaitos TCMV prireikė labai daug mėnesių. Mes turėjom daug kartų apie tai kalbėti, daug posėdžių to tema buvo. Ir galiu pasakyti, kad e, politiškai priimti sprendimą buvo labai sudėtinga. Ogi kalbam apie techninį komitetą, kodėl politiškai? Žmonės, su kuriais aš e, kalbėjausi, tie žmonės, kurie dalyvavo tose komitetuose, teigia, kad akivaizdžiai matėsi, kad pramoninkai lėtino procesą. Tyčia. Ar sutinka su tokia nuomonė? Sei, Sakykime, kad mes susidurime su labai daug diskusijų, daugelie posėdžių. Mes e, e, daug kartų <clears throat> svarstėme, e, koks bus sprendimas. Aišku, mes jau galvom, kad viskas buvo nuspręsta. Tai, kad komisija neprotokolavo posėdžių, prisidėjo prie dėlsimo. Protokolas yra parengtas, mes aptarėme visas diskusijas ir išvadas, bet e, būdami vienose dėrybose mes negalėjom nesiklausyti kitų, todėl diskusijos buvo labai ilgos ir sudėtingos ir labai džiaugiamės, kad galų galia mums pavyko įtikinti, kad mūsų pasirinkta metodika, kuri atsitiktinai yra nei kiek nepriklausoma nuo laboratorijų, automobilių duomenų, buvo patvirtinta ir pasirinkta. Tai labai limtas mūsų laimėjime šiame darbe ir pranašumas. Frau Vorsitzende, und vielen Dank, Herr Desante. Panas Gizikė, ačiū, pana pirmininkė, ačiū, pana Desante, kad atvykote ir sutinkat atsakyti į mūsų klausimus. Panas Šūcha, negalėjau sumai atsakyti į mano klausimą, nes tuo metu jis dar neužėmė dabartinių pareigų jungtinėme tyrimo centre. Jūs 2012-aisiais jau ėjote šias pareigas ir Aš dabar kalbu apie tą elektroninį susirašinėjimą, kurį mes gavome ir kaip Klaudai turime su man taip pat rūpėtų gauti jį visapusiškai ir e, žinoma, mes neturime įrodymų, kad buvo e, pono Šūkos duotas nurodymas tų elektroninių laiškų mums e, neperduoti. <clears throat> Teigiama, kad yra 1,9 milijono Turėtume vaikų, nežinau, laiškų nežinau, kaip jūs juos e, archivuojate, tačiau iš turimo susirašinėjimo galima daryti tam tikras išvadas 12 metų balandžio 30 laiške parašyta, kad NOX emisijos priklauso nuo <coughs> variklio temperatūros tarp 20 ir 30 laipsnių temperatūros NOX emisijos markiai padidėja. Ten kalbama apie, jūsų atsakymą kalbama apie išsimušimą iš tikslo komisijos, e, ciklo komisijos e, atsakymuose kalbama apie rimtą išsimušimą iš ciklo, aš nesu technikos ekspertas, taigi koks yra skirtumas tarp tų dviejų dalykų. Galbūt reikėtų verčiau išaiškinti vieną dalyką. Tuo metu visi pasaulyje puikiai žinojo, kad e, laboratoriniai testavimai ir, ir e, e, vairavimas realiomis sąlygomis sąlygoja skirtingą taršą. Taigi tas išsimušimas iš ciklo nieko nestebino. Klausimas yra, koks yra tas taršos skirtumas, ar galima jį paaiškinti techniškai ar negalima. <clears throat> mes žinome, kad e, ir tuo metu žinojame, kad e, kai atliekami testavimai ne laboratorijoje, o realiomis sąlygomis, rezultatai yra skirtingi. Todėl mes norėjome labiau patikimų, patikimesnių duomenų ir todėl pradėjome RDE metodikos rengimą. Taigi tas e, manipuliavimas ciklais arba išsimušimas iš ciklo iš tiesų nebuvo visiškai netikėtas dalykas. Dar vienas papildomas klausimas siekiant sukonkretinti ir atsižvelgiant į tai, ką ponas Turmes kalbėjo, turint omenyje, kad negavome visapusiško pilno susirašinėjimo. Tuomet, kai jūs nuo 10 iki 13 metų dirbote ir užėmėte šios pareigas, kaip fiziškai buvo archivuojamas elektroninis susirašinėjimas, ar tie elektroniniai laiškai yra serveryje, ar jie po šešių mėnesių, taip kaip parlamente, yra paprasčiausiai ištrinami iš serverio. Ar galima tą susirašinėjimą elektroninį dar kaip nors techniškai atgaminti? Pirmiausia, aš turiu pripažinti, kad nesu informacinių technologijų ekspertas, tačiau būčiau nustebęs, jeigu nebūtų galima atsekti viso elektroninį susirašinėjimą komisijos struktūrose ir aš nedalyvau tame procese, tačiau manau, kad neturėtų kilti problemų viską patikrinti ir visą elektroninį <clears throat> susirašinėjimą per tą laikotarpį tarp mūsų tarnybos ir kitų. Tačiau, dar kartą sakau, nesu informacinių technologijų ekspertas, prašau papildyti. Iš tiesų, mes turime e, elektroninio susirašinėjimo archivavimo sistemą e, svarbių elektroninių laiškų. Taip pat mes turime automatinę laiškų ištrinimo iš serverių sistemą praėjus šešių mėnesių laikotarpį. Taigi, jeigu tie elektroniniai laiškai nebuvo išsaugoti specialiuose aplankose, tai e, jie bus ištrinti. Ponas Vandekam. Ačiū pirmininkė. Pone Desanti, jūs jau e, šiose sultyse ilgai verdate. O šiandien jūs pabandote užbėgti už akių įvykiams, pasakydamas, kaip, e, kokie mes geri galėtume būti. Tai yra pakankamai šmitinga strategija, tačiau kokį vaidmenį atliko jūsų institutas pasirinkant arba nulemiant degalų pasirinkimą - dizelino ir benzino. Uh, Ar jūs atkreipite dėmesį, pavyzdžiui, į kietasis kietųjų dalelių taršą ir galbūt patarėte e, labiau pasirinkti e, benziną, o ne dizeliną kaip kūro rūšį? Ar kiek aš galiu klausimą užduoti pirmininkai? Jūs turite penkias minutės. Na gerai, tuomet paklausykime atsakymus. Taigi, pirmiausiai <clears throat> nei Jungtinis tyrimų centras, nei komisija negali priimti sprendimo, kokią kryptį pasirinkti. Komet mes pradėjome darbą, Europa jau buvo pasirinkusi dizeliną, nes dizelinas buvo laikomas tinkamesniu, tinkamesnė kūro rūšimi Europai, nes jo suvartojimas yra mažesnis ir mes manėme, kad ši technologija Europai galėtų būti tinkama, nes energijos vartojimo efektyvumas ir taupimas yra labai svarbus klausimas Europai. Taigi, iš esmės, dizelinas nebuvo laikomas bloga kūro rūšimi. Problemos prasidėjo vėliau, kuomet mes įvertinome dizelino poveikį aplinkai ir, ir tiek kietųjų dalelių, tiek azoto oksidų ir e, todėl mes atkreipiame dėmesį į poveikį aplinkai, tačiau niekuomet mes e, nebandėme kažkokių strateginių sprendimų e, priimti arba siūlyti, kurią kūro rūšį, benziną ar dizeliną pasirinkti. Mes manėme, kad reikia naudoti abi kūro rūšis, kol neturėsime E, palankesnių aplinkai sprendimų, pavyzdžiui, <clears throat> elektravaromų automobilių, taigi e, ypač smulkių ir kietųjų dalelių ir azoto oksidų tarša mums kėlė susirūpinimą. Tačiau noriu pasakyti, kad dabar jau yra atitinkamas aplinkosauginės technologijos, kurias tinkamai naudojant E, dizelino ir benzino tarša yra vienoda, poveikis aplinkai e, vienodas ir netgi kai kuriais atvejais dizelinas e, yra mažiau taršus negu benzinas. Papildomas klausimas, ar, ar jūs manote, kad vertinant mokslinį požiūrį, jūs pakankamai dėmesio atkreipėte į tam tikrus dizelino trūkumus? Manau, kad mes paskelbėme visus savo tyrimo rezultatus, aptarėme juos su kompetentingais pareigūnais, esame pasirašę bendradarbiavimo sustarimus su e, Korejos, Kinijos, Japonijos, JAF tyrimų centrais, e, suinteresuotais subjektais, taigi mes įvertiname visus aspektus 360 laipsnių kampu. Ir kaip jūs e, gaunate informaciją iš komisijos apie tai, kaip jūsų mokslinėmis išvadomis naudojasi komisija, ar pakankamai reaguoja jūsų suteikiamą informaciją, ar jūs nenusivylėte tuo, kad jūsų tyrimo rezultatai guli stalčiuje. Ne. Turiu čia trumpai nukrypti šiek tiek, nes uh, buvo užduoti taip pat keli susiję klausimai. Turime atskirti du skirtingus dalykus. Vienas dalykas yra <clears throat> atlikti mokslinius tyrimus tam, kad busimi teisės aktai būtų geriau rengiami, o kitas dalykas arba kitas darbas, kita funkcija yra tipo patvirtinimo funkcija. Ir tipo patvirtinimo funkcija tai yra tam tikra prasme policijos darbas. Taigi, jeigu jūs apsilankytumėte pas mus, tai e, matytumėte, kad mes kartu su gamintojais pirmieji sukūrėme kietųjų dalelių e, filtrus ir dabar mes e, rengiame vairavimo realiomis sąlygomis arba emisijų realiomis sąlygomis procedūra ir ji bus taikoma visame pasaulyje. Tai kaip mokslininkai iš tiesų mes sulaukėme, sulaukėme pakankamai savo darbo įvertinimo, o tipo patvirtinimo procedūrose mes nedalyvaujame. Tai gaila, kad nedalyvaujate. Kaip sakiau, Europoje to trūksta. Jeigu mes Europoje nuspreis, nuspreisime įsteigti arba nustatyti patikimą rimtą e, sistemą, kad ateityje išvengtume panašių problemų, tai dabar trūksta tik tai vienintelės grandies rinkos priežiūros tarnybos, kuri turėtų pakankamai įgaliojimų, kompetencijos ir e, tinkamą metodologiją, kad sprendimai būtų gyventi. Tuomet Europo lyderiaus visame pasaulyje. Pone Bonifeikin. Pone Santylą vadinam. Remiantis pono Šūchos e, pateiktą informaciją, 70 e, procentų e, jungtinio tyrimo centro veiklos apima galiojančių teisės aktų atitinkamo reglamento 17-2015 įgyvendinimas. Ar mes negalėtume ar neturėtume manyti, kad bendrai reikia, reikia e, laikyti jungtinio tyrimo centro įgaliojimais bendrais e, būtinybę tinkamai e, kontroliuoti galiojančių Europos teisės aktų nuostatų laikymas. Atsakymas ne. Atsiprašau. <clears throat> Mes e, teikdami paramą teisėkuros institucijoms pateikiame atitinkamus e, įrodymus tiems, kurie priima sprendimus, o jau e, tų teisės aktų laikymosi priežiūra neįeina į mūsų įgaliojimų sritį. Ir dar kartą noriu pakartoti, jeigu mūsų kas nors būtų paprašę Tiksliau, jeigu mes būtume paprašę pateikti mums tam tikrus duomenys iš automobilių gamintojų arba transporto priemonių tipus patvirtinančių institucijų, mes tų duomenų nebūtume gavę, nes e, turė, tokių galiojimų neturėjome ir mes nežinojome apie jokias galimybės naudoti e, <coughs> e, išdarimo prietaisus. Jūs nežinojate, tačiau uh, žinojote, kad problema egzistuoja, todėl pradėjote renkti naują metodiką realaus vairavimo sąlygų emisijų, kuomet 15 metų spalio mėnesį kilo Volkswagen skandalas, buvo pateikta informacija, kad jungtinis tyrimų centras buvo paprašytas aptarti su valstybėmis narėmis galimybės panaudoti įvairias išderinimo technologijas. 15 metų spalio mėnesį jūs dar buvote atsakingas už šį klausimą. Ar jūs galėtumėte pristatyti atitinkamo tyrimo rezultatus, e, turint omenyje, kad šį tyrimą atlikti jums buvo suteikti įgaliojimai? Jeigu teisingai suprantu jūsų klausimą, tai jūs turite omenyje pačius naujausius testus, kurie vyko dar e, iki šių metų. Aš remiuosi dokumentu, e, kur, su kurio turiniu mes susipažinome, tačiau negavome jo kopijos apie tyrimą, kuris e, buvo pradėtas po 2015 metų spalį kilusio Volkswagen skandalo. Ir Jungtinių <clears throat> tyrimų centras buvo paprašytas atlikti tyrimą, ar valstybėse narėse yra naudojami išderinimo prietaisai ar ne ir suteikti tinkamą informaciją. Taigi man, mandatas įgaliojimas jums buvo suteiktas, kokie yra šio tyrimo rezultatai. Taip, mes, kai kilo Volkswagen skandalas ir buvo pradėta reaguoti Europoje, mes pradėjome bendradarbiauti su komisijos struktūromis, nacionalinėmis tipo patvirtinimo institucijomis ir mes padėjome e, nustatyti svarbiausias šio, šių na, nacionalinių testavimo programų gairės tam, kad jos nebūtų skirtingai at, atliekamos ir vykdomos nacionalinėse valstybėse narėse. Tik mes tas gairės e, parengėme e, ir padarėme tą nedelsint ir po to Grau generalinis direktoratas mūsų uh, paprašė pradėti įgyvendinti pirmasis rinkos priežiūros programas. Ir mes patikrinome maždaug keturis transporto priemonės, tarpinis pranešimas buvo su rugsėjo mėnesį perdotas, tarpinė ataskaita buvo pristatyta Grau generaliniam direktoratui Man atrodo, kad ir jūsų tyrimo komitetui, taigi ši ataskaita jau yra prieinama, kiek man yra žinoma. Aš apie tai nežinau. Tačiau jeigu sakote, kad ataskaita yra, tai mes norėtume ją pamatyti. Vakar buvome susitikę su komisijos atstovais ir mums e, buvo pranešta, kad tas, ta preliminari uh, ataskaitą, kurią mes <clears throat> pristatėme ir pateikėme Grau generaliniam direktoratui, bus ir jums e, pateikta. Galbūt gausite šiandien arba rytoj. Galbūt šiandien 7 val. vakaro. Mano sąrašė jūsų pavardė, ne Gezina užduos klausimą. Pane Disantė, ačiū labai, kad atvykote. Jūs sakėte, ir cituoju jūsų žodžius, mes sukūrėme pačią geriausią testavimo technologiją. Mm, džiugu, kad taip ir jūs taip pat sakėte, kad rinkos priežiūra yra labai svarbu ir vis to dar trūksta. Dabar irgi tą suprantu, trūksta, kad taptumėte lyderių pasaulyje. Taigi klausimas, kuomet pirmai kartą jūs pradėjote mąstyti apie griežtesnę rinkos priežiūrą Europos Sąjungoje? Kada galvojate, kad kada pradėjote galvoti, kad tai būtų būtina ir kada pateikėte pirmąjį pasiūlymą komisijai? Kai pradėjome renkti naują tipo atvirtinimo sistemą su kolegomis augimo generalinėme direktorate, taigi visai neseniai. Tai reiškia ne 2009 ar 2010, bet neseniai. Puiku. Čia toks pirmas klausimas. Dėkui už atsakymą. Kitas klausimas, kadangi jūs sakėte, kad mes kūrėme pačią geriausią testavimo technologiją. Ir grįžtu prie klausimo, atsakymo į klausimą raštu, ne apie technologiją, bet ten buvo klausima, klausima, ar jūs manote, kad būtų įmanoma gamintojams vis tiek sukčiauti, nepaisant to, kad e, vairavimo realizavimis testas būtų įdėktas mokslinė prasme. Ir atsakymas buvo labai man priimtinas, nes jūs sakėte, kad žinoma, tokio testo tikslas padaryti, kad ateityje to padaryti nebūtų įmanoma, bet ar jūs nemanote, kad yra pakankamai įvairios technologijos ir ar įmanoma sukurti tokią technologiją, kuri neleistų gamintojams naudoti išderinimo įrangos. Ačiū už klausimą. Pirmiausia, pakartosiu, kad vairavimo re realiomis sąlygomis testas yra geriausias, kokį įmanoma būtų sukurti ir tą pripažįsta visas pasaulis. Tačiau Bet aišku, viskas, kaip žinoma, priklauso nuo įgyvendinimo. Taigi, jeigu nebus kompetentingos institucijos, kuri įgyvendins tą sistemą, įdėks tą sistemą, tai akivaizdu, kad garantijų nebus. Bet jeigu būtų labai aiškiai kompetentinga institucija, kuri galėtų iki reikiamo lygmens gamintojo ar taip pat tvirtinančios institucijos aptarti visus įtartinus atvejus, tai niekuomet met nebūtų įmanoma sukčiauti. Mes dabar sukūrėme pačią geriausiai įmanomą priemonę ir dabar labai prašome naudoti ją protingai, kompetentingai, įgalioti asmenys transporto technologijos. Nepamirškime, kad šio testo metodika, technologija bus e, įtvirtinta ketvirtame pakete. Tipo tvirtinimo sistemoje tai jau yra, bet rinkos priežiūros tikslais tai dar nėra naudojama, nėra dar teisinio pagrindo tam naudoti. Taigi, dėl to ir sakau, kad įgyvendinimas čia yra svarbiausias lemiamas veiksnys, reikalingi kompetentingi asmenys ir taip pat reikalinga transporto metodika. Jūs sakėte, kad negalite sukontroliuoti, ar kompetentingos institucijos valstybėse narėse tinkamai atliko savo darbą. Kodėl nebuvo įmanoma to padaryti ir ar neturėjote galimybės teikti patarimus komisijai, kad būtų sukontroliuotos nacionalinės institucijos, nes viskas priklauso nuo įgyvendinimo, bet, kaip jūs sakėte, teisės aktai egzistuoja ir kadangi jūs esate komisijos mokslinis patarėjas, ar jūs patenkintas tuo, kaip tai vyksta? Ir kodėl jūs nepatikėte patarimo komisijai? kad jie geriau kontroliuotų nacionalinės institucijas, ar tokios galimybės neturėjote. Vėlgi buvo daug diskusijų mūsų tarpę su kolegomis. Apie tai nėra nei vieno elektroninio laiško. Gausi 9-7 vakare. vyko techninio ligmens diskusijos, debatai apie tai, kaip tą būtų galima, kaip, kaip sukurti tą sprendimą, kuo galima greičiau. Tai buvo pagrindinis mūsų tikslas. Na, ne viską gali padaryti nuo nulio, nes teisinio pagrindo tam nėra. Tai mes dirbome pagal įgaliojimus, pagal svarbę taisyklę, kaip išspręsti problemą kuo greičiau ir efektyviau. Ir nebuvo padaryta viskas labai greitai, jūs pasakėte, kad viskas buvo lėtinama, jums atrodė, kad viskas jau išspręsta ir staiga vėl iš naujo reikėjo spręsti problemą. Ar dėl to kažkas kaltas, kad viskas taip lėtai vyko? Yra 28 valstybės narys, ar kažką galime kaltinti? Ne, sistema yra sudėtinga Europos Sąjungoje, daug interesų, daug valstybių, daug nuomonių. Tai reikia na, gyventis tokią situaciją? Tai problema valstybės narėse? Ne, čia sistema tokia, sudėtinga sistema. Ir reikalingas konsensusas. Ir nėra vienos institucijos kaip JAV, pavyzdžiui, kuri gali nuspręsti. Pas mus taip nėra, mums reikia įtikinti visus per komitetus, gauti visų sutikimą, daugumą, vienbalsiškumą ar panašiai, tik tada galime padaryti. Ir klausimas, Ar galėtumėte tapti tokia kaip aplinkosaugos agentūra, kokia yra JAV? Na, įdomus klausimas. Čia būtų kaip ir sunkiai gyventinama Europoje, nes yra nacionalinė, nacionalinės taip pat vidinančios institucijos kiekvienoje šalyje. Tai viską sutelkti vienoje institucijoje nežinau, ar būtų įmanoma tą padaryti. Logiškiau gal būtų tai, kas siūlė komisija, įtraukti mus, bet reikalingi duomenys, mes jų negauname, reikalingas konsensusas, kai ginčytini atvejai kyla ir galiausiai tas, kas yra atsakingas ir turi galiojimus, tą turi padaryti ir komisija turi centrui Tai, tai pavės, nes centras turi visas kompetencijas ir įgaliojimus. Ir aišku, mes nuo rydienos, kaip sakiau, galime tą darbą pradėti dirbti. Ponas Tumės, ponė Disanti, kai jūs sakote, kad yra vienas, antras darbas, bet yra ir trečias darbas, Europos komisija turi pasižiūrėti, ar tik patvirtinančios institucijos tinkamai dirba. Ponas Potočnikas, von Walten, Fal Falkenberg, visas generalinis direktoratas, teisininkai sakė mūsų klausimuose, kad buvo galimybė taikyti pažydimo procedūras. Tai aš dabar norėčiau išsiaiškinti, kas vadovavo jūsų komandai dešimtaisiais metais, kas su kokiais partneriais dirbote įmonių generalinėme direktorate, kas parengė ataskaitą. Prašau. Lengvas klausimas. Aš lyderis buvau, vadovau su padalinio vadovu Kazio Fatinion. Praneš, parengimo autoriai, panelį, vais, kiti, mes galime puikiai atsekti, kas dalyvavo. Tuos partnerius irgi labai galiu gerai vardinti. Ar jūs naudojate laiškus? <laughs> Ar laiškai susirašinėjote? Pone Turmes, aš asmeniškai tai ne. Aš nerašiau laiškų, bet operatyvinių veiklos lygmenių. Kaip vyksta viskas, jeigu Isproje yra žmonių, Briuselėje yra žmonių, kaip jūs e, keičiatės tom ataskaitom elektroniniu paštu? Taip. Nėra čia nieko keisto, kai įmonių generalinis direktoratas klimat, klimato aplinkosaugos generaliniai direktoratai susirašinėjo e-mailais, matyt, taip ir buvo. Ir jūs irgi nustebęs, kad nėra nei vieno laiško, kurį gavo šis komitetas. Kitas dalykas. Jūs, jūs sakėte, kad testavimo procedūra ir teisinis pagrindas JAV netiek jau skiriasi nuo Europos. Gal galite patikslinti? Nes čia tokio jau didelio skirtumo nėra automobilių gamyboje. Nors, tvirt, nors priešingai tvirtina automobilių gamintojai ir lobistai. Nėra nei standartai ten labai skirtingi, nei ką. Kalbant apie siekius, tai jie panašus. Daug yra panašių dalykų. Išderinimo įrango. Tai kodėl skandalas kilo JAV. 300 tūkstančių dizelinių variklių JAV ir jie išsiaiškino, o pas mus yra milijonai dizelinių variklių Europoje ir mes nieko nesužinojome. Tai kodėl taip atsitiko? Kur čia šuo pakastas? Kaip sakiau anksčiau, skiriasi rinkos priežiūra. Nes ir aplinkosaugos agentūra neišsiaiškino dėl testų nes kai tik tai automobilis yra naudojamas konkrečiam testui, čia gali būti ir kitų skirtumų. Aplinkos, kur aplinkos, e, e, JAF yra aplinkoskos agentūra, o pas mus taip pramonės institucija svarbiausia, ar ne taip? Aš kaip sakiau, rinkos priežiūra galiausiai jūs, politikai, turite nuspręsti. Aš kaip technikas galiu pasakyti, kad rinkos priežiūra skirta apsaugoti aplinkai ir žmonių sveikatai. Būtų logiškiau su įmonių ir aplinkosaugos generalinis direktoratais tą padaryti. Ir taip pat jūsų centras turėjo sutartį su aplinkosaugos agentūra, aplinkosaugos generaliniu direktoratu. Penktais metais, o septintais metais e, NV generalinis direktoratas jau nekompetentingas, jau įmonių generalinis direktoratas čia už tai atsakingas. Tai kodėl? Jūs negalite manęs klausyti tokio klausimo kodėl klausimas buvo perkeltas iš vieno dydžiai kitam. O jūs nebuvot nustebęs, kad aplinkosauginiai klausimai jau nepateko Envi generaliniam direktoratui, o buvo perduoti pramoniai, pramonės padalinių komisijai. Jūsų nestebino tai? Mane stebino, bet e, kol mes atlikinėjome testus ir dirbome taip, kaip dirbdavome anksčiau, tai mums tai netrukdė. Aš aišku, norėčiau pasakyti, kad komisija ne, ne, ne vienas generalinis direktoratas. Visi kiti buvo į tai traukti. Paskutinis klausimas. Dėl e, nešiojamų tikrinimo įrenginių. Tie įrenginiai privatiems automobiliams 7 metais jau buvo pritaikyti. Tai kodėl praradome tuos dviejus metus nuo 11 iki 12 pabaigos? automobilių pramonė apmokėjo tą, už tą sistemą ir buvo visiškai aišku, kad ji neveikia. Tai čia buvo bandoma laimėti laiko ir kaip. Ir kodėl įmonių generalinis direktoratas pirmininkavo posėdžiams ir nesakė, kad viskas baigta. Again, Žiūrint į praeitį lengva kritikuoti, bet e, patikėkit, mes stengiamės sukurti visiškai naują techniką. Norėjome E, ir ekspertų konsensusą užtikrinti. Kiekvienas ekspertas turi savo nuomonę, savo patirtį, taigi su jais dirbti nėra lengva. Mes, JRC, atlikome labai daug testų, bandydami įrodyti kiekvieno metodo pranašumus ir trūkumus. Puiku. Paskutinis dalykas, kurį labai labai norėčiau išgirsti. Kas buvo atsakingas už testavimą JRC? Kas buvo jūsų partneris įmonių generaliniam direktorate? Mums reikia elektroninių laiškų. Kiek aš prisimenu, iš mūsų pusės Martin Weiss ir Perponel buvo pagrindiniai veikėjai atliekant e, RDA testus, jeigu aš teisingai atsimenu. Kita vertus, Filip Žan, kiek žinau, Staningeris. Jūs geriau žinot negu aš. Galim dar sutikrinti, kad būtumėm tikri. Na ir paskutinis klausimas, ponė Einiai. Ačiū, ponė pirmininkė, labą vakarą, gerbiamas e, Desanti. Klausimas jums. Dėl e, bendro Europos e, vairavimo ciklo. Man atrodo, e, tą klausimą esame aptarę, bet svarbu dar kartą jį paminėti. Kai Euro 5 sistemą bandėme įvertinti ir norėjome išskirti jos problemas, supratome, kad e, tuo metu taikyti testai nebegalėjo uh, būti prit, pri, pritaikyti ir šiuo atveju. 2007 metais tie testai buvo sukurti, o bėgant metams strategijos ir sprendimai e, buvo kuriami nauji RDE pritaikyti. Be bejonės buvo sunku e, sukurti RDA technologijas, kodėl bėgant metams nebuvo nuspręsta, pavyzdžiui, Artemis vairavimo ciklo matavimo testo taikyti. ES pati yra pasiryžusi NO2 emisijas tokiu būdu vertinti. Pagal paskutinius komisijos pranešimus taip atrodo. Net atrodo, kartais gamintojai yra suinteresuoti tuo, kad teisingi duomenys apie jų automobilius būtų surinkti. Aš nujaučiu, ką jūs pasakysit, sakysit, kad negalite nieko dubliuoti, bet tą patį ir apie PEMS galim pasakyti. Netaip jau lengva yra juos panaudoti. Tad kodėl nenusprendėte Artemis tik sistemos pritaikyti? Angliškai sakysiu. Stenkimės nieko nepainioti. PEMS papildo vairavimo ciklą. Mums abiejų dalykų reikia. Net jeigu mes norime sukurti ciklą, mes turim e, turėti PEMS ir neciklo emisijoms. Jeigu nusprendžiate taikyti Artemis, turime suprasti, kad laiko nebūtumėm nei kiek nesutaupę. Artemis buvo per daug dinamiškas ciklas, o reikėjo mum uh, patikros kontrolės proceso. Tam būtų prireikę mažiausiai dviejų metų. Lygiai tuo pat metu reikėjo sukurti naują uh, visam pasauliui tinkamą testavimo būdą. Uh, tas pasirinktas mūsų metodas buvo geresnis negu Artemis, nes duomenys pasitelkiam iš Prancūzijos, Italijos ir Graikijos. Uh, ankstesniems ciklo matavimams gaudom duomenys iš viso pasaulio. Taigi mes dėjome novatoriškas pastabas, kad įvertintume uh, testo dinamiškumą mes, e, jeigu būtumėm Artemis pasirinkę laiko, nebūtumėm kiek sutaupę. Jis galbūt buvo dinamiškas, bet jis buvo sukurtas visai kitam tikslui. Emisijų e, tipui nu, išaiškinti, emisijų koeficientams išaiškinti, o ne tipo patvirtinimo testui. Mano nuomonė tai, kad jungtinėse tautose jungtinių tautų sistemoje buvo kuriamas naujas dinamiškas testas, buvo teisinga, nes e, viskas, viską nulėmė realūs visame pasaulyje surinkti duomenys. Tai yra labai svarbus, ryštingas sprendimas teisinga kryptimi. Aš esu labai įsitikinęs, kad Europa pasirinko teisingą kelią. Ar mes būtumėm vienais metais daugiau ar mažiau dirbę, jau anksčiau atsakėte. E, tokia padėtis yra kokia yra, todėl e, supraskim, kad reikėjo konsensusų ar techninių lygmenių. Ačiū už atsakymą. O aš norėčiau. Kitokio pabudžio klausimą įgyvendinimo testuose iškyla nemažai sunkumų, bet vis tik tai man atrodo, kad per jūsų minėtai trejų metų laikotarpį E, buvo galima sutaupyti laiko. E, tie, kad ir vieneri metai yra labai svarbu žmonėms. Žinome, kokį poveikį e, tarši, tarša daro e, žmonių sveikatai, kiek žmonių miršta anksčiau laiko. Ir nebūtinai mes kalbam čia tik apie azoto taršą, azoto dioksido taršą. Mes būtumėm galėję ieškoti ir kitų sprendimų, jeigu būtumėm sukūrę uh, E, vairavimo realiomis, testavimo realiomis sąlygomis e, e, vertinimą. Kalbėsiu toliau savo kalbą. Problema buvo ne ciklas, vertinimas už ciklo ribų sukėlė problemų. Ir tą e, problemą mes galėjome išspręsti tik tai įvertindami realias vertinimo sąlygas. Dinamiška sistema jau e, yra didelis patobulėjimas, tačiau e, visų emisijų problemų tai neleidžia išspręsti. Taigi mes kalbame daugiausia apie naujų dinamiškų testų kūrimą ir turėjome įvertinti e, padėti realiuose situacijose. Italijos administracija naudojosi dinamiškais testais, pritaikė juos, tačiau rezultatai e, nėra tenkinami, nes labai skiriasi gautos vertės. Bent jau taip buvo pranešta. Todėl e, yra automobilių, kurie labai smarkiai toliau teršia. Aš manau, kad mes būtumėm galėję artėmis padėti patobulinti ir ją pritaikyti. Bet tai nebūtų nieko pakeitę. Artemis, sakykime, Europai būtų pritaikytas, o kitose pasaulio dalyse dinamiškasis testas. Man atrodo, kad žymiai geriau yra tai, kad dabar pasirinkome geriausiai įmanomą sprendimą, dinamiškai testą. LLTP, mano nuomonė, ši problema jau išspręsta ir pasirinktas geras sprendimas. Konkliūd. Labai ačiū. Baigiame šiuos du šiandienos klausimus. Dėkuoju, kad atėjote čia, atsakėte visus klausimus ir labai daug ką paaiškinote. Kaip jau sakiau, greičiausiai bus dar papildomų klausimų. Gruodžio 7 dieną. Bet jeigu elektroniniai laiškai ateis vėliau, tai mes e, prisitaikysim pakoreguosim terminą. Todėl aš dabar kviečiu komisijos atstovus, kad jie mums padėtų kuo greičiau gauti e, elektroninius laiškus. Kitas posėdis, e, kitą pirmadienį, e, atsižau pirmadienį, gruodžio penktą dieną, visiems gero savaitgalio.